Good morning, ladies and gentlemen. Labą rytą, ponios ir ponai, šiek tiek vėluojam, jau 10 po 9 reikėtų pradėti šiandienos posėdį. Norėčiau pak pasveikinti visus atvykus į bendrus jungtinius klausimus dėl kaiminystės vystimos ir tarptautinio bendradarbiavimo daugiametės finansinės programos programoje. Kaip žinote, yra rengiama nauja kaiminystės vystimosi tarptautinio bendradarbiavimo priemonė. Beveik 90 milijardų bus skirta nuo 21 iki 27 metų trečiųjų šalių pagalbai. E, Europos parlamentas AFET ir DEVE komitetai yra bendra atsakingi už lėšų skirimų pagal 55 straipsnį. E, pranešėjai, bendra pranešėjai AFETO ir DEVES rengia šiuo metu pranešimo projektą, kuris bus pabaigtas spalio pabaigoje. Taigi šios dienos klausimų tikslas yra pasižiūrėti, kaip priemonė prisidės mm, skatinant ES, e, užtikrinant ES vaidmenį kaip e, pasaulinės žaidėjos, bus dirbama dviem paneliais. Visų pirma, pakalbėsim apie finansavimo ir politikos nuseklumo. Antrame panelėje kalbėsim apie tai, kaip ši priemonė užtikrins uh, ES kaip pasaulinio veikėjo e, e, vaidmenį. Iškart perdodu žodį poniai Makavai. Plan International šiandien lankosi svečiai iš Plan International e, švenčiama tarptautinė mergaičių diena. Ir šiandien kviečiu Jūs paklausyti, kaip ES mm, skirs lėšas trečiosios šalims, kaip jos bus paskirstytos, taigi sveikinu Jūs nuoširdžiai šį rytą atvykus į mūsų posėdį. Ačiū ponams pirmininkaujantiems, mėly kolegos. Tikimės, kad pirmoji mūsų klausimų dalyje mes e, įsigilinsime į e, naujai siūlomas priemonės ir jų poveikį svarstamai politikos sryčiai. Daug išimčių yra numatyta susijusių su e, <clears throat> šios priemonės taikymu ir kai kurias galėsime įsiaiškinti tik tai mm, po to, kai įsigalios reglamentas. Ir tikimės, kad ši priemonė, kuriai numatyta 90 milijardų eurų, bus panaudota kuo tinkamiau, siekiant sustiprinti trečiųjų šalių vystimas ir kitas ES politikos sritis. Tikimės, kad šių diskusijų metu paaiškės mm, daug e, iki šiol, išsiaiškinsime daug iki šiol neįspręstų klausimų ir kad nevyriausybinės organizacijos e, taip pat galės savo indėlį nešti į šias e, diskusijas, e, siekiant suderinti išorės ir vidaus politiką bei vidaus politikos atskiras nuostatas ši priemonė yra labai svarbi, taigi galėsime pakalbėti apie perėjimą nuo vystimosi politikos prie tvarios vystimosi politikos ir šių politikų derinimą. EBPO kontekste e, mes tikrai daug dėmesio skiriame tiek šią priemonę, tiek ir kitoms jau egzistuojančioms priemonėms. Už diskusiją dalyvaus Eba Dolman. Ji atsakinga e BPO už tvaraus vystimosi politiką ir ponė Alva Film <clears throat> Save the Children organizacijos atstovė, kuri kalbės Europos nevyriausybinio organizacijų asociacijos vardu. Kiekvienam kalbėtojui, kalbėtojai skirsime daugiausiai po septynerias minutės ir dabar ponė Dolban galės pradėti diskusijas. Ačiū už kvietimą. Turiu prisipažinti, kai mane kreipėsi organizatoriai ir pristatė klausimo pavadinimą, dvėjojau prieš priimdama šį kvietimą, galvodama, kad galbūt e, mano kolegos e, būtų tinkamesni dalyvauti nes e, spalio 24 dieną vyks atitinkama peržiūra e, galiojančių teisės aktų ir tikiuosi, kad e, tarp kolegų ir tikiuosi, kad kolegos dar galės savo nuomonę pareikšti. Aš tuo tarpu dabar norėsiu pakalbėti apie tai, kodėl politikos nuseklumas, suderinamumas yra labai svarbus siekiant užtikrinti tvarų vystimas ir pasiekti jo tikslus. Taip pat turėsiu galimybę patikslinti, e, kodėl ta S raidė PSSD kontekste yra tokia e, svarbi, kalbant apie tvaraus vystimosi e, tikslus nuo 17 iki 30 metų. Kaip žinote, tvaraus vystimosi tikslai ir jų darbo atvarkė skiriasi nuo ankstesnių e, tūkstantmečio vystimosi tikslų. Ši darbo atvarkė yra platesnės apimties, apriepia saveikumą tarp tikslų, atskiras tvaraus vystimosi lygmenis, taip pat e, šiame kontekste pripažįstama, kad e, kalbant apie tris tvaros vystimas tikslo lygmenis yra įskiriami skirtingi skurdo lygiai. Taip pat analizuojamas e, ne tik e, e, tarptautinis, tarpvalstybinis poveikis, bet taip pat ir poveikis atskiroms kartoms. O dar vienas svarbus aspektas susijęs su tarp institucinių mechanizmų, kuris būtinas tam, kad būtų galima <clears throat> įgyvendinti šią sudėtingą darbo atvarkę, atsižvelgiant į vairius e, saveikumo aspektus e, ir kitus aspektus. Manau, kad pirmiausia reikėtų pradėti nuo apibrėž, apibrėžčių. <clears throat> Taigi, kalbant apie politikos e, nuoseklumą ir tvarų vystimasi, pirmiausiai Reikia e, išsiaiškinti, kokias e, sritis e, šis apibrėžimas apriepia. Galiu pateikti kai kurios pavyzdžius. Pavyzdžiui, kuomet yra taikomi skirtingi reikalavimai ištekliams, tarkime, tvaraus vystimosi tikslai gali tarpusavyje prieštarauti vieni, vieni kitiems, e, e, sakykime, tikslai susiję su e, žaliavų kaina ir maisto produktų kaina. Nes žaliavų kainos mažinimas gali įtakoti maisto produktų kainos didėjimą ir taip pat reikia Nu, nepamiršti ir tai, kad, e, sakykime, e, taršos, aplinkos e, taršos ir gyvenimo trukmės, sveikatos būklės, visuomenės sveikatos būklės tikslai gali vieni kitiems prieštarauti. Manau, kad e, nereikėtų įvertinti tas e, užskaitos e, aspektus ir faktorius tarp mūsų gerovės lygio ir gerovės lygio kitose šalise. Ir tokiu būdu mes <clears throat> galėtume palankiai vertinti pažangą per GSP e, sistemą ir viskas išskyrus ginklus sistemą. <clears throat> Tačiau turime nepamiršti, kad, e, pavyzdžiui, importuodami e, daugiau cemento ar plieno iš kitų trečiųjų šalių mes taip paprasčiausiai eksportuojame taršą jas. o tai taip padaro įtaką ir apsirūpinimo maistu saugumui. Taip pat reikia nepamiršti ir maisto produktų švaistimo, kuris, kurio mastai yra didžiuliai ir su tuo susijusios taršos. E, taip pat reikia nepamiršti tų gamybos sričių, e, tokių kaip e, pavyzdžiui, e, <clears throat> kokoso riešutai, kokoso aliejus arba pupos, kurie, reikal, kurie reikalauja žemės ūkija mm, didelių energetinių ir vandens sąnaudų. Noriu grįžti prie 2012 metų e, peržiūros DAC rekomendacijų. Tuo metu buvo rekomenduojama, kad ES turėtų supaprastinti <clears throat> bendradarbiavimo e, sąlygas, suderinti e, paramos skirimo procedūras ir e, užtikrinti suderinamumą tarp teminių ir regioninių programų. Taip pat pasirinkti labai aiškias programas, jų lygius ir priemonių rinkinius toms programoms įgyveninti. Tame pranešime <clears throat> pabrėžiama pažanga visose šiose sritise. <clears throat> Siekiant e, sustiprinti lankstumo aspektus, tačiau taip pat turime suvokti, kad egzistuoja ir e, grėsmė susijusi su tuo, kad trumpalaikiai prioritetai gali užgošti ilgalaikius tikslus, tai yra tiksla pirmiausiai sumažinti skurdo mastą. Tingai <clears throat> politikos e, suderinamumo mes vertiname penkiais aspektais. Vienas iš tų aspektų yra suderinamumas tarp atskirų finansavimo šaltinių ir e, priemonių bei pobūdžių. E, todėl procedūrų supaprastinimas, suvienodinimas čia yra labai svarbus aspektas ir, ir svarbi priemonė siekiant mažinti skurdą, finansavimo suderinamumas tikrai gali turėti teigiamas įtakos. Kilo klausimas iš tiesų, ar pakankamai atsižvelgiama į e, kitus nesuderintus aspektus siekiant e, mūsų bendrų skurdo mažinimo tikslų. Na, šitą skaidrę aš pasiliksiu pabaigai. E, Pateikdama tam tikrą įvertinimą tvaraus vystimosi sudarinamumo. Ir e, e, tikiuosi, kad kiti kolegos pakalbės išsameu apie atskiras priemonės tam sudarinamumui užtikrinti. Ačiū, pono Dulman.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 į temas būtų įtraukta ir pilietinė visuomenė ir todėl labai svarbu mums toliau darytis dėl geografinio naujojo požiūrio. Reikėtų jį pasveikinti ir pasakyti, kad ES norėtų e, įveikti humanitarnės pagalbos teikimo ir e, kitas kliūtis susijęs, pavyzdžiui, su žmogaus teisų laikymuose, taip, taip pat Labai svarbu, kalbant apie tvaraus vystimosi tikslus, išryškinti šitos aspektus. Mes manome, kad tas lankstumas yra geras dalykas, tačiau yra per daug jo numatyta ir mes turėtume e, pasakyti, kad turime esminių abejonių. Šita priemonė gali apimti įvairias finansavimo sritis, tačiau iš tikrųjų ne, nebūtinai tai padės išspręsti užsienio politikos uždavinius. Todėl labai svarbi finansuojant nuorodą į tvaraus vystimosi tikslus, suformuluojant aiškius tikslus ir Taip pat reikia nurodyti į 2300 metų e, darbo tvarkę ir tai turėtų būti atskaitos taškas įgyvendinant mūsų politiką. Europos politik, e, parlamentas abejoja dėl mm, atskaitomybės ir, žinoma, E, lankstumas yra reikalingas, labai reikalingi sprendimai iškilus skubiam poreikiui, kita vertus negalima veikti tik tai vadovaujantis ES išimtiniais interesais. Todėl kolegos parlamente tai puikiai supranta ir nekartą apie tai kalbėjo, taip pat apie sąlygas, kurios yra numatytas migracijos srityje. Tai tai gali paveikti vystimosi ir mm, tvaraus vystimosi principų įgyvendinimą. Mes pateikėme konkrečių pakeitimų siūlymų dėl reglamento priedų. Aš esu pateikusi šitų pasiūlymų kopijas. Taip pat mes kartu su vaikų teisų organizacijomis pateikėme būdami koalicijoje įvairius pakeitimo siūlymus. Taipogi savo pakeitimuose mes e, siūlome perimti iš dabartinių reglamentų tinkamas nuostatas ir žinoma, jūs parlamente puikiai žinote, kad mes siūlome įtraukti ir tam tikrus saugiklus iš FSD reglamento, šitie saugikliai dabartime pasiūlyme yra kažkodėl dingę. Tiesiog mes neturėtume siekti tik tai verslo tikslų, bet atsižvelgti į lyčių lygybės principus, aplinkosaugos aspektus, taip pat mm, mm, rizika, kad gali būti vengiama mokėti mokesčius, todėl reikalingi kuo aiškesni, griežtesni saugikliai. Taip pat labai svarbu, kad uh, aiškiau būtų svartos nuostatos dėl 20 procentų <coughs> uh, lygio, kuris turėtų būti įtrauktas į įvairiausius straipsnius, taip pat ir tas susietinis finansavimas turi būti viena iš esminių idėjų, kurias mes suformulavome mūsų pakeitimų siūlyme. Ir taip pat socialinė įtrauktis. Žinoma, lyčių lygybės principas šiame pasiūlyme nėra taip gerai išryškintas, tiesiog kartais tai minima kartu su vaikų apsauga, bet moteris ir vaikai, jų teisės ir problemos finansuojant tam tikrus projektus turėtų būti e, nurodomos atskirai ir todėl labai svarbu kalbėti ne tik tai apie tvarų vystymą, bet ir socialinę įtraukti. Todėl šitas dvi sritis reikėtų suderinti ir žinoma, tai nukreipia nuo GAP2 įsipareigojimų. O tai reiškia, kad tikslingai numatyti reikia lėšas lyčių lygybę užtikrinti ir taip pat 20 procentų šios sities lėšų reikia nukreipti į tikslingą finansavimą. Tarp klimato ir aplinkos iš tikrųjų tikslai nėra pakankamai ambicingi, kadangi aplinkai yra padaroma didelė žala, tačiau į ją nebūna adekvačiai atsižvelgiama. Todėl manome, kad reikėtų numatyti 50 procentų ribą ir ji padėtų spręsti kylančias problemas ir žinoma, taip pat spręsti problemas susijusias su tvaraus, tvariu vystimusi. Pilietinės visuomenės aspektas Iš tikrųjų, jis dabartinėje priemonėje yra nepakankamai išryškintas, kadangi pirmiausia reikėjo, reikėtų turėti omenyje tą geografinį ramstį ir ten matome, kad yra tokių sričių, kur pilietinė visuomenė apskritai nėra e, erdvės veikti. Kas yra? Issue of the thematic pillar, uh, we actually have a paper that looks into comparing. Taip pat čia uh, šiame ramstyje yra numatytas uh, uh, finansavimo priemonė, už kurią nėra tiesiogiai atsiskaitoma. Migracija jai skiriama, ko gero, gal netgi neproporcingai daug dėmesio. Mes manome, kad ES migracijos politika turėtų būti įgyvendinama laikantis ilgalaikio požiūrių ir tiesiog teikiant pagalbą tiems regionams, kurie susiduria su migracijos spaudimu. Tai labai svarbu švelninti migracijos pasiekmes ES, tačiau tikslinis finansavimas šioje srityje turėtų būti uh, išbrauktas, tiesiog nukreipiant tas lėšas sienos apsaugos stiprinimo priemonėms. Iš tikrųjų situacija ateityje gali ir pablokėti ir aš maniau, kad šiandien šiuo klausimu vyks labai turningos diskusijos. Dėkoju. Ačiū kalbėjusiems kolegoms. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pradėšėjui. Šiandien pradėšėjams pirmiausia kalbės Norbert Noiser, po to Karus, Sargentinį, Sančes, Korau. Žanluk Schaffhauser. Ačiū už aiškės mintis, kurias išsakėte. Iš tikrųjų, mūsų pranešėjai ir parlamentas susiduria su ypatingais iššūkiais ir todėl daug ką reikia aiškiai pranešime suformuluoti. Žinoma, tą geografinį principą mes sveikiname, tvaraus vystimosi tikslų suformulavimas mums yra priimtinas ir taip pat labai svarbu, kad tinkamai suformulavo šitas rytis, mes pasiektume konkretaus rezultato. Norėčiau, kad parlamentas aiškiai pasakytų, kad kova su skurdu yra mūsų prioritetas ir kad mes laikysimės Paryžiaus susitarimo gairių ir kad sieksime pagerinti valdyseną Iš tikrųjų labai svarbu besivysančiose valstybėse e, susaisyti atsakomybės saitais e, atsakingas struktūras. Ir tai labai aiškiai reikia pasakyti mūsų pranešime. Norėčiau pasakyti, kad e, portugalų kalba vertimo nėra, kadangi vertėjai susirgo ir jūs tikiuosi, kad jūs vis dėlto išsiversite. O rumunai verčia anglų <laughs> pasakyti. Also nochmal die um, gute Regierungsarbeit. Äh, Iš tikrųjų, labai svar, gera valdysena yra svarbus aspektas. Ir besivystančiose valstybėse būtent valdyseną reikia stiprinti. Tuo klausimu reikia rimtai pasidomėti. Žinoma, koks parlamento vaidmuo šioje srityje ir kaip galima tą parlamento vaidmenį sustiprinti. Jūs minėjote migraciją ir aš manau, kad migracija tiesiog užgožė visas sritis ir, žinoma, valstybės daro atitinkamą spaudimą šiuo klausimu, tačiau mes vis dėlto turime užtikrinti, kad migracijos klausimai būtų uh, E, sprendžiami protingai ir apdairiai. Ko gero reikėtų vadovautis ilgalaikiu požiūriu, o ne imtis spontaniškų priemonių. Jūs kalbėjote apie vaikų teisės, lyčių lygybę, mokesčių vengimą. Iš tikrųjų, tos temos turi būti minimos pranešime aiškiai. Ir taip pat reikia aiškiai pasakyti, koks mūsų vaidmuo parlamente įgyvena šias priemonės Ir žinoma, yra įvairiausių įdomių iniciatyvų, tačiau daug kas pranešime dar yra neaišku ir manyčiau, kad to pranešimo kontūrus dar reikėtų ryškinti. Ačiū Norbertui. Sargentinį dabar kalbės, kadangi tėvo karus nėra. Ačiū. tvaraus vystimosi fondas buvo nurodytas tvaraus vystimosi tikslų kontekste. Konkrečiai apie tai nebuvo kalbėta, todėl norėčiau, kad jūs išotulėtumėte šitą temą, kadangi tai yra nauja finansavimo priemonė ir mes nuožmiai kovojame, kad būtų numatyti saugikliai ir kad tos lėšos būtų skirtos uh, kovoti su skurdu. Tačiau kol kas aš matau, kad tos gairės yra pakankamai bendros. Aš norėčiau, kad jūs patiksintumėte. Pone Dolman, jūs sakėte, kad EBPO kolegų peržiūroje prieš keletą metų buvo ES paraginta susijęti fondus ir padaryti juos lankstesnius. Ar jūs galėtumėte pasakyti, kokia situacija dabar iš tikrųjų Dabar jau yra siūloma susijęti fondus ir numatyta daugiau lankstumo, tačiau nežinau, kam tas lankstumas yra reikalingas, aš abejoju dėl to. Todėl norėčiau paprašyti, kodėl jūs prašėte, kad tie fondai būtų sujungiami ir kad būtų matyti daugiau lankstumo. Merci, Judith. La parole est maintenant à Lola Sanchez. Ačiū. Judith, dabar poniai Sančias žodis. O, jos nėra ir Ignacio Korao nėra, tuomet žodis Schaffhauseriui. Voilà, pas encore. Bon, merci, monsieur le président. Ačiū, pane pirmininkė. Spontaniškai dabar pabandysiu pasidalinti keliomis mintimis su jumis. Pirmiausiai, dėl paramos Afrikai. Tai yra e, maždaug milijardas žmonių e, greitų laikų gyvenčių artimoje kaiminystėje ir tų šalių nesugebėjimas e, kurti darbo vietas, užtikrinti užimtumą. Todėl mano požiūriu Atsižvelgiant į tokią situaciją reikia reguliuoti ekonomiką ir taikyti tam tikras e, protekcionistinės priemonės tiek pas mus, tiek pas juos, kuomet vertiname istorijos e, tiekme. Tai istorijos eigoje e, visuomet susidurdavome su tam tikra priešpriešą tarp vystimosi ir atvirų sienų politikos. Toks būtų mano pirmas pastebėjimas. Antras pastebėjimas susijęs su ištekliais. Ar iš tiesų mes skiriame pakankamai finansinių išteklių, kad e, skatintume vystimasi? Aš taip nemanau. Pavyzdžiui, teigiama, kad nuo 2012 iki 2018 metų mes sugebėjome skirti per centrinį banką 2 trilijonų 600 milijardų eurų tam, kad galėtume e, supirkti valstybių e, skolas, e, Tačiau nesugebame e, skirti pinigų e, lėšų tam, kad iš tiesų e, kurtume gerovę ir tai pasakytume tiek apie pietų šalis, tiek ir ES, tiek ir apie Afriką. <clears throat> Gerovai mes neskirime pakankamai lėšų. Trečias mano pamastymas yra susijęs su modernumu, tiek kalbant apie ES, tiek apie Afrikos šalis. Bendroji rinka ir bendroji valiuta stiprina stipriuosius ir susilpnina silpnuosius. Ir e, todėl e, sunku vystytis ES šiame politinėme kontekste pietų valstybėms, tas pats pasakytina apie Afriką. Tuo tarpu Afrikoje mes e, bendrabiavome ne su valstybėmis, o labiau su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios iš tiesų niekuomet nenulems vystimus politikos sprendimų. Manau, kad mes iš esmės turėtume peržiūrėti savo vystimus politiką. Atsiprašau, kad kalbėjau per ilgai. Ačiū ponui Šefgauzeriui. Dabar žodis poniai Liozin. Labai ačiū. Aš manau, kad e, dauguma mūsų užsibrėžtų tikslų turėtų būti aptariami bendru sutarimu ir apibrėžiami. Mes čia kalbame apie tam tikrus finansavimo aspektus, todėl aš manau, kad e, vertėtų jiems skirti daugiau dėmesio. E, ir sukonkretinti tam tikrus aspektus, vertinant ES e, užsienio politiką. <clears throat> Dažnai vartojamas žodis lankstumas, kolega dirbantis mūsų komitete apie tai jau kalbėjo ir turbūt svarbu įsiaiškinti, ką mes turime omenyje, kalbėdami apie lankstumą ir e, kokį jo poveikį praktiškai galime įsivaizduoti arba pajusti. Kadangi esu užsienio reikalų komiteto narė, būtent šiuo aspektu norėčiau pasamprotauti ir e, paminėti atskirų išorės politikos priemonių tarpusio susijimą ir požiūrių susileimą, e, taip pat e, gynybos, saugumo ir vystimosi politikos sričių tarpusavio saveikumą. Norėčiau paminėti, kolega iš Socialistų ir Demokratų frakcijos buvo užsiminęs apie migracijos politiką. E, mano klausimas būtų susijęs su tuo, E, kaip prasminga būtų siekiant užtikrinti tvarę vystimosi politiką, kovoti su migracija, labiau kovoti, o mažiau valdyti arba reglamentuoti migracijos rautus. <clears throat> Jeigu vertintume atskiras priemonės, e, tai pamatytume, kad vis daugiau lėšų vystimosi politikos srityje yra E, skiriama, pavyzdžiui, administracijos gebėjimams stiprinti. E, tačiau iš tikrųjų tos lėšos yra e, praktiškai panaudojamos išorės sienos kontroliai stiprinti, bendradarbiaujant su Afrikos šalimis ir e, užsibrėžiant savo tikslą kovoti su migracija. Taigi šiame kontekste kyla klausimas, E, kaip tas vystomasis bendradarbiavimas e, NDICI kontekste gali pasitarnauti tvariam vystimuisi. Ir e, taip pat kokį poveikį turi saugumo politikos susijimas su migracijos politika ir ar galima šiomis priemonėmis užtikrinti daugiau saugumo ir e, geresnį vystimąsi. Ar e, ta sąveika gali užtikrinti dinamiškesnius procesus šioje srityje? Ačiū. Prašau visų neviršyti jums skirto dviejų minučių laiko. Heidi Hautal dabar kalbės. Chair. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, turime pagrindo sunerimti. E, lankstumas, kuris taip dažnai minimas, galbūt yra gerai, bet kalbant apie geografinės programas, jas reikėtų suartinti taip pat gera mintis. Tačiau e, Pone Noizer ir, e, ir, ir kiti kolegos kalbėjo apie kovą su skurdu ir apie tai, kad tai nėra dabar mūsų programos pati esmė. Labai svarbu apsibriežti tą kovą su skurdu ir sugražinti į programos centrą. Ta reikėtų įtraukti į programą aiškiau. Uh, E, buvo išvardyti e, tam tikros, tam tikros programos, kurios nebėra įtrauktos į šią priemonę ir man dėl to labai keista. Beveik 22, e, 22 politikos rytis buvo išbrauktos, todėl norėčiau paklausti mūsų ekspertų, ka, kokios priemonės užtikrins stabilumą ir taiką ir kodėl tiek daug skiriama dėmesio politinių pajėgų didinimui, e, kariuomenės e, pajėgų didinimui, kodėl tiek daug e, skiriama energijos taikos palaikymo sritim, apie tai kalbama taryboje šiuo metu. Dar buvo išsakyti ir kiti svarbus principai, e, buvo kalbama apie tai, kaipgi įgyvendinti tuo tvaros vystimosi tikslus. E, pakartosiu ponios Argentinį klausimą. Kaip ši priemonė padeda įgyvendinti tuos principus, apie kuriuos jūs kalbėjote? Ačiū. E, dėvė komiteto vardu ponę Makavan. Aš e, turiu e, klausimų komisijai. Žinau, kad komisija pasisakys po manęs. Taigi, pirmas klausimas, pirmas aspektas. Aš visiškai sutinku su Concord, kad labai mažai skiriama dėmesio tvaraus vystimosi tikslams šalių įsipareigojimams. Ir taigi norėčiau komisijos paklausti, ar mato problemą šioje srityje. Ši savaitė yra veiks mer, mergaičių savaitė, komisija yra feministiška kaip niekad. Ar, ar šitas rytis bus įtraukta į dokumentą, ar ir čia bus stiprinimas ši politikos rytis dėl klimato kaitos. Vakar buvo pateikta EPCC ataskaita ir toje ataskaitoje aiškiai nurodyta, kad šioje srityje reikia dirbti daugiau. Ta reikėtų įtraukti ir šią politikos rytį. E, taigi, EBPO ir komisijai noriu užduoti klausimą. E, gana lengva pasakyti, kad mūsų išorės politika turi būti nuosekli, bet ar EBPO vertina, ar vidaus politika yra nuosekli? Prisimenu, pavyzdžiui, prieš keletą metų vyko didelio masto uh, lobizmo programa, kad IB nebūtų subsidijuota e, besivystimačiose šalyse dėl taršos. Bet Europoje mes ir toliau subsidijuojame iškastinį kūrą. Taigi, man atrodo, kad turime būti nuoseklūs ir patikimi. Turime užtikrinti, kad mūsų vidaus politika atitinka tuos įsipareigojimus, kuriuos keliame trečiosiamis, trečiosiams šalims ar išorės politikai. Tai ar Europos išorės veiksmų tarnyba ir komisija a, galėtų a, atsak, pakomentuoti tas priemonės? Ir jeigu siunčiame tokias e, griežtas žinutės trečiosiam šalims, tai turbūt turėtume užtikrinti, kad laikomės tų pačių taisyklių ir vidaus politikai. Dar komisijos norėčiau paklausti, kas e, finansavimą, SCO finansavimą. Panašu, kad čia finansavimas sumažintas gerokai, bet komisija sako, kad e, iš geografinės ryties e, bus galima pasitelkti lėšų. Ar komisija galėtų plačiau pakomentuoti šį aspį dėl EFSD? E, manau, kad tai gera priemonė, ji bus integruota į, į NDICI Tačiau noriu paklausti, kasgi pasikeis įgyvendinus šią priemonę? Kokie yra jūsų ateities planai? vykdomos lobizmo programos. E, tad norėčiau pasitelkti, kaipgi atrodys tas e, investavimo planas. Pa, praėjusią savaitę buvau Ganoje, matau, kad E, daug Afrikos šalių e, nebenori gauti tiesiog paramos, jos nori, kad būtų investuojama į tas šalis. Taigi noriu paklausti, kaip realiai visa tai bus įgyvendinama. Ačiū, Linda. E, žodis pe, Pečia. Ačiū, aš kalbėsiu kaip vystimosi komiteto narys. <clears throat> Noriu pasakyti, kad Afrikos svarba buvo pakankamai pabrėžiama, kaip ir būtinybė suderinti mūsų politiką Afrikos atžvilgių, išlaikyti jos nuseklumą. Visi sutarime dėl e, būtinybės skirti Afrikai pakankamai dėmesio, tačiau tai neturėtų būti daroma e, kitų kaiminysės politiką dalyvaujančių šalių sąskaita. Pirmiausiai turiu menyje Šiaurės Afrikos šalis, nes e, šiuo metu mes jaučiame tendencija tą pietų kaiminystės politikos priemonę e, perorientuoti į tam tikrą naują išsilaipinimą Afrikoje, žaidžiant tam tikrus geopolitinius žaidimus. Aš manau, kad ta kryptis tikrai nėra pati tinkamiausia, nereikėtų aukoti pietų kaiminystės visos Afrikos labui. Taip pat reikia nepamiršti Af... E, Ramių vandenino ir Karibų jūros regiono nes iki šiol mūsų politika apriepė tiek Afrikos, tiek Karibų jūros, tiek Ramio vandenino šalis. O dabar vėl bandoma <clears throat> daugiau dėmesio skirti Afrikai, primirštant e, Ramio vandenino regioną ir Karibų jūros regioną. Ir būtent šiuo pasiūlymu dėl naujos priemonės yra tam tikra prasme sujaukiami geografiniai aspektai. Tai norėjau atkreipti dėmesį. Pone Virka, pirmą dabar. Ačiū. Yra labai svarbu, kad ES paramos e, e, vystimaisi fondai būtų skiriami ir toliau, ir jo signavimai. Rahoituksen. Kad fondai būtų skiriami kovai su skurdu, kad ES koordinuotų plėtrą ir tarptautinės e, žmogaus teisės e, srityje galiojantis įsipareigojimai būtų kaip e, atspirties taškas labai svarbu pabrėžti žmogaus teises, skiriant pagalbą vystimuisi. Visų antra, norėčiau pažymėti, kad daug ES valstybių bendradarbiauja nacionaliniu lygmeniu, finansuoja trečiųjų šalių plėtrą ir vystimasi. Taigi, koks koordinavimo darbas atliekamas, e, kalbant apie nacionalinį finansavimą, kai skiriame e, pinig, mes skiriame pinigus, e, Europos, e, Europos Sąjungos pinigus skiriame Afrikos vystimuisi, tačiau ir nacionalinės valstybės skiria lėšas. Taigi, kaip vyksta tas koordinavimas? Ačiū, ponė. Spinelį. Lybės e, komiteto vardu. Uh, norėčiau paremti, kas buvo pasakyta fin, e, dėl Concordų. Mm, dėl e, Concord atstovės keli aspektai. Nevyriausybinės organizacijos turėtų būti pagrindinis partneris. Reikia ilgalaikės politikos, tas tiesa. Ir žinoma, labai svarbu kovoti su, su skurdu ir su klimato kaita. Šiame kontekste aš labai pritarčiau ponios Fin išsakytoms mintims dėl lankstumo. Tačiau labai labai svarbu, kad ta pagalba būtų skiriama pažeidžiamiausioms šalims. E, turiu minti LDC ir regioną į pietus nuo Saharos. Mm, tuos e, geopolitinius klausimus turime įtraukti į ES darbo atvarkę, turim kalbėti apie vystimasi, o ne kažkokius strateginius aspektus. Turim užtikrinti vystimasi. Nereikėtų, uh, nereikėtų skirstant pagalbą kalbėti apie migracijos sustabdymą, apie uh, kažkokius karinius tikslus. Taip pat Europos parlamento vaidmuo. E, taryba nori tik informuoti parlamentą apie priimamus sprendimus. Ypač, kai e, kyla kažkokių skubių, e, svarbių situacijų. Tačiau reikėtų, kad Europos parlamentas uh, imtųsi vaidmens ir stebėtų, kaipgi gyvendinamas šis reglamentas, ne tik būtų informuojamos. Dėl visų mano išvardytų priežasčių, manau, labai e, svarbu susijęti geografinį aspektą su sisteminiu, su geostrateginiu. Panašu, kad dabar daugiau dėmesio skiriama ES poreikiams, o ne trečiosioms šalims, kuriams reikia pagalbos. Iš tikrųjų, tas parlamento vaidmuo, apie kurį jūs kalbate, yra labai svarbus. Jūs esate teisi, todėl mes puikiai suprantame tai, ką sako pranešėjas pranešime. Ir dabar paskutinis prašantis žodžio yra pana Šolcas. Minutę 30 kalbėkite neilgiau, Po to pranešėjai neturės laiko atsakyti klausimus. Ačiū pirmininkė. Aš paminėsiu dar du aspektus. Tos dvi pagrindinės temos - didesnis lankstumas ir e, susijimo metodas. Tai yra du svarbiausi aspektai ir jeigu mes būsime sąžininki, ponė Fin teisingai pastebėjo, kad jeigu mes norime ir toliau atskaitos tašku laikyti jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslus, turime pagalvoti, kaip mes tą finansavimo priemonę naudosime, jeigu apskritai neaišku, kaip tie pinigai tarp antraštinių dalių bus stumdami pirmin atgal mes tiesiog numatėme 1,3 procentus to lankstumo arba tų lėšų nukreipimo ribą, tačiau kita vertus visiškai neaišku, kaip tas susijimas ir toliau liks pagrindiniu kriterijumi. Dar 12 metų turime iki 2030, 17 tikslų yra labai aiškiai suformuluoti ir mes tiesiog negalime teikti, kad mes vystimosi politiką įgyveniname kitų uh, labui. Tiesiog mes turime siekti ekonominio augimo ir kad tos valstybės narės, kad tos valstybės, kurios gauna paramą, kad jos galėtų sutvirtinti savo ekonomiką, kad jos galėtų pačios vystyti, pačios galėtų apsispręsti. Kitaip mes numetinėsime į tą vandenyną tik tai atskirus lašus. Mes, parlamentas, turime imtis e, tų lėšų panaudojimo finansinėse priemonėse kontrolės. Mūsų komitetas, INTA komitetas turi turėti teisę siūlyti keisti, jeigu lėšos būtų netinkamai naudojamos. Todėl mes turėtume pasiūlyti deleguotus teisės aktus, kad mes galėtume įgyti tam tikras veikimo galės. Dabar suteiksiu žodį kitų institucijų atstovams, tačiau nekalbėti ilgiau kaip tris minutės. Ir aš dabar suteikiu žodį Fernandės Šul, tarptautinio vystimosi ir bendradarbiavimo politikos departamento atstovui. Iš tikrųjų, nelengva bus atsakyti į tuos klausimus ir samprotavimus ir tai padaryti per tris minutės. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad suorganizavote šitos klausimus. Būtent tokių diskusijų mes pagėdaujame ir būtent norėtume, kaip ir mes, išorės veiksmų tarnyba, DEFCO direktoratas ir kiti direktoratai kartu susėstume ir pažvelgtume globaliau į šias problemas. Kitas dalykas, iš tikrųjų buvo puikiai mintis suorganizuoti dvi tas teminės diskusijas. Iš tikrųjų, pažvelgti reikėtų globaliai ir globaliai įvertinti tą vertę, kurios mes tikimės iš globalizacijos nuostatų ir iš tų mūsų veiksmų, kurių mes imamės visame pasaulyje. Taigi tie du dalykai verti, kalbant apie reformą. Pirmiausia, turime pagalvoti apie darbo tvarkę iki 30 metų. Iš tikrųjų, tai netolimas atskaitos taškas ir 15 valstybių narių kalbasi Suomijoje, Vokietijoje, Madride, Paryžiuje, Hagoje ir visoms iškyla problemų spręsti su darbo tvarkiai 40-ųjų metų susijusius uždavinius, kadangi tos valstybės, kuriuoms yra nukreipta šitą pagalbą, turi problemų, vyksta nesusikalbėjimas. Ir taigi, bendradarbiaujant su jumis, Diskutuojant su jumis, mes turime siekti apginti darbuotvarkės iki 2010 metų tikslus ir uždavinius, toliau dirbti su valstybėmis narimis, su jungtinėmis tautomis ir siekti, kad būtų kartu su jungtinėmis tautomis bendrai planuojama ir kad būtų bendrai siekiama darbo atvarkės 20 metų tikslų. Mums tai visiems yra reikalinga, Todėl mes turime, žinoma, tai daryti ir PSD kontekste. Uh, CSD kontekste. Taigi mes turime ir savo šalių viduje, mūsų dektoratų viduje uh, atlikti savo darbus. Kitą savaitę vėl bus suorganizuotas seminaras šiais klausimais. Linda kalbėjo, kad reikia taip pat diskutuoti su taryba, su valstybėmis narėmis ir siekti, kad ir valstybių viduje būtų nusekliai vykdoma ta tvaraus vystimosi politikos e, susijimo praktika. Taigi politi politikos nuoseklumas, susietumas yra svarbus mūsų veiklos aspektas. Norėčiau padėkoti ekspertams, kurie iš tikrųjų jie sakė, kad NDSEI pasiūlyme yra pakankamai gerų, palankių elementų ir kad į juos reikėtų pažvelgti globaliai ir atsižvelgti į kaiminysės politiką, migracijos, žmogaus teisų, lyčių lygybės politiką ir kitus aspektus. Ir visą tai reikia matyti bendrame kontekste. Taip pat buvo kalbama, ar darbo atvarkė 10 metų lygių lygybės klausimai, aplinkosaugos klausimai galėtų būti išryškinti labiau. Žinoma, mes pagalvosime apie tai tačiau atrodo nei viena valstybė priimdama teisės aktus nenumatė, kad 85 procentai lėšų būtų numatyti lyčių lygybės lygybę užtikrinti. Taigi nėra ne vienos valstybės, kur tai būtų padariusi. O tai reiškia, kad mūsų politiniai įsipareigojimai yra dar neįvykdyti ir komisija mano, kad iš tikrųjų šioje srityje reikia siekti užsibrieštų tikslų ir siekti, kad valstybės narės savo teisės aktuose įtrauktų šitą nuostatą e, kuri numato vystimosi bendradarbiavimą. Dėl FSD. Naujoji e FSD iš tikrųjų paklūsta NDICI tikslams. Iš tikrųjų, praeitie tokio susijimo nebuvo. EFSD vadovaujamasi nuostatos, kurios iš tikrųjų yra priimtos ir taikomos NDICI. Taigi čia lyčių lygybės klausimai ir kiti dalykai yra jau įtraukti ir dirbant vadovaujamasi tomis pačiomis nuostatomis išorės e, finansavimas išorės subjektams skiriamas tiesiog ne apskritai, bet vadovaujantis geografiniu požiūriu, įvertinant šalių partnerių prioritetus. Ir tai, mano manimu, yra esminis pokytis mūsų veiksmuose taikant šias finansavimo priemonės dėl saugumo ir migracijos. Mes Žinoma, migraciją galima užsiimti, pavyzdžiui, Kenijoje, Peru, Brazilijoje, tačiau to negalima siūlyti Marokui ir Libijai negalime teikti, kad vienoje šalyje mes turime europinių interesų, o kitoje šalyje neturime. Tačiau vis dėlto norėčiau patikinti jūs, kad jūs puikiai matote, kaip komisija elgėsi su patikos fondu. Komitetai atrodo yra patenkinti mūsų veiksmais. Ir mes tęsime, žinoma, šitą veikslą. Ir dabar norėčiau grįžti prie geografinio ir teminio požiūrio Žinoma, mes didesnį dėmesį turime skirti geografiniam požiūriui, kadangi čia svertai yra e, e, svaresni ir čia mes galime pasiekti geresnių e, rezultatų. Ir žinoma, mes galime geriau įsiklausyti į šalis partnerės. Iš tikrųjų, aš nemanau, kad pagal sisteminį požiūrį mes galime geriau įsiklausyti į valstybės partnerės. Aš manau, kad geografinis požiūris vis dėlto yra pranašesnis. Aš turiu stapturėti, kadangi kolegos taip pat dar išsakys pakankamai daug minčių, kurios, kurias jie suformulavo ir pateikė komisijai. Kitiems kalbėtojams t turėsiu riboti kalbėjimo laiką, nes e, reikia atsižvelgti taip pat ir į tai, kad dar vyks antroji mūsų diskusijos dalis. Dabar išvės veiksmų tarnybos atstovai, pana. Žodis. Ačiū. Manau, kad a, e, a, Visi pranešimai buvo labai įdomus. Buvo pabrėžiami teigiami aspektai, siekiant užtikrinti didesnį sudarinamumą tiek tarp politikos ryčių, tarp atskirų priemonių. Dėl politikos sudarinamumą noriu pakomentuoti, žinodamas, kad e, žemės ūkio prekybos politika ir uh, galimas e, nuolaidos ir kompromisai su kitomis politikos sritimis čia buvo paminėti. Norėčiau sakyti, taip pat paminėsiu ir vyriausios galiotinės magarinį mintis, e, kuomet kalbama apie migracijos ir saugumo klausimus, baiminantis, kad e, skiriant daugiau dėmesio šioms politikos rytims, mažiau paramos gaus vystimosi politika. Tai noriu atkreipti dėmesį į tai, ką mes e, darome, teikdami paramą Sahelio regionui, kitiems Afrikos regionams. E, tai e, Iš tiesų mes e, pirmiausiai stengiamės užtikrinti stabilumą ir spręsti migracijos problemas e, ir e, susėdami tarpusavyje vystimus politiką, saugumo politiką, socialinės politiką. Taigi tai turėtų būti vertinama teigiamame labiau, o ne neigiamame kontekste darbo atkreiptas dėmesys tai, kad mes daugiau dėmesio skirime trumpalaikiams, neilgalaikiams tikslams. Noriu priminti, kad 75 procentai NDICI e, išteklių bus skirima geografinėms programoms, tai yra ilgalaikiams tikslams ir problemams spręsti šalyse partnerėse. 92 procentai E, vystimosi paramos e, programų pajėgumų taip pat yra skiriami ilgalaikiams tikslams. Taip pat e, skiriame daug dėmesio galimybei, kaip įmanoma greičiau, sureaguoti, skiriant paramą į naujus išteklius, iššūkius pasaulinės politikos scenoje. Klausimas, kaip suderinti ES ir valstybių narių veiksmus. Šiuo metu 60 šalių veikia bendros programos, kurios yra bendrai ir įgyvendinamos, tai tikrai padrasinantis labai momentas. Dar vienas pastebėjimas e, susijęs su būtinybė reguliariai informuoti parlamentą apie tai, kaip e, pasitelkiamas naujos priemonės, kaip jos yra įgyvendinamas, manome, kad reikėtų dažniau keistis informaciją susijusią su politiniu sprendimu ciklu, nes su e, administravimo ciklu ir mes esame pasirengę apie tai diskutuoti. Taip pat e, buvo minimi politiniai tikslai, kurių pasigendama, kalbant apie naujasios priemonės šio projekto esmė yra. Ar pagrindinis požiūris yra toks, kad priemonė yra tik tai e, finansavimui skirta, o politinio dokumento esmė yra apibriežti strategiją. Tačiau Mes turime apibrėžti labai aiškius tikslus ir e, sritis, e, nes jeigu to nepadarysime, tai tuomet e, mūsų finansinės priemonės paprasčiausiai pasimes tarptų specifinių tikslų. Ačiū žodis Hans Jansen, kuris yra regionų vystimas komiteto pranešėjas dėl NDICI. Ačiū, pana pirmininkė. Aš esu Hans Jansen, esu Osterveik meras. Tai yra savivaldybė esanti Niderlanduose netoli Eindhoveno miesto. Šiuo metu reikia konstatuoti, kad nepaisant sunkumų ES turi didžiuotis tuo, ką veikia. Iššūkiai, su kuriais susidurime, yra didžiuliai. Klimato kaita, e, žmonių didesnė koncentracija, didesnė koncentracija miestuose, migracija ir taip toliau. Todėl e, šiame kontekste yra labai svarbus vietos įvaldos vaidmo, komisija taip pat apie tai kalba. Turime, tačiau nemažai e, problemų ir rūpešių, pavyzdžiui, nėra numatoma biudžeto eilutė vietos savivaldai, savivaldos struktūros yra minimas, tačiau galimybė teikti tiesioginį finansavimą jau dingo iš šio pasiūlymo. Ir būtų malonu išgirsti, dėl kokių priežasčių, e, jeigu priežastis yra lėšų trūkumas. Galbūt tai yra susijęs su tam tikromis procedūromis ir pernelyg e, griežtais reikalavimais dėl bendrofinansavimo, tačiau aš manau, kad e, ši tema turėtų būti svarstama rengiant problemas, nes kuo didesnio masto yra organizacija, <clears throat> tuo e, didesnės galimybės e, jai dalyvauti įvairiose programuose, tačiau nebūtinai nuo dydžio viskas priklauso. Nes kartais mažesnės struktūros gali atnešti daugiau naudos ir e, nulemti skirtumą. Tyrimo rezultatai parodė, kad 65 procentai tvaraus vystimosi tikslų yra pasiekiami pasitelkus vietos valdžios struktūrų pastangas. Taigi aš raginu e, visose politikos sritise, ar tai būtų kaiminystės politika, ar tai būtų plėtros politika, ar kitos politikos sritis, mes numatytume atitinkamą vaidmenį ir e, pirmosios grandies valdžios struktūroms, tik tokiu būdu galėsime pasiekti iki 30 metų užsibrėžtus tikslus ir manau, kad visi e, teisėkuros pasiūlymai turėtų į tai atsižvelgti. Ačiū uždėmesi, ačiū. Pone Krizostan dabar kalbės jungtinių tautų vardu. Ačiū pirmininkė, dėkoju už galimybę kalbėti Junktinių tautų organizacijos vardu čia Briuselyje ir kalbėti apie šitą reglamentą, išsakant mūsų komentarus ir rekomendacijas. Kaip ir kiti kalbėtojai pastebėjo, mes siūlome, kalbant apie tvaraus vystimosi tikslus, labiau jas išryškinti ir minėti visame reglamente nuosekliai ir nepamiršti ne vieno principo, kuris yra suformuluotas darbo atvarkėje iki 30 metų. Labai svarbu atsižvelgti į pažeidžiamų gyventojų poreikius. Ir tai turi būti formuluojama kalbant apie NDICI Žinoma, geografinis ir teminis požiūris šios programos turi būti išryškintos. 75 procentai turi būti skiriami teminiam ramšiui ir 8 procentai, geografiniam ramšiui ir 7 procent, 10 procentų teminiam požiūriui. Tačiau niekas negarantuoja, kad tie sektoriai, kuriems yra numatytos teminės programos, tai yra moksliniai tyrimai, švietimas, sveikatos, nebus kaip nors finansuojami iš geografinių e, ramščio lėšų vyriausybės keičiant šitą finansavimą. Dėl 20 procentų socialiniai įtraukti čia didinti ir koks. And ir e, žmogiškųjų išteklių plėtojimui. Iš tikrųjų, 20 procentų tikslas buvo suformuluotas e, NDIC. Iš tikrųjų, mes siūlome 20 procentų susijęti lėšas, kad būtų galima teikti socialinės paslaugas ir taip pat reikia numatyti kriterijus, kaip yra vykdomi uh, tie įsipareigojimai. Taip pat mes siūlytume aiškiai nurodyti švietimą, sveikatą, užimtumą ir socialinę apsaugą. Kalbant apie lyčių lygybę, iš tikrųjų čia yra daroma nuoroda į šitos temos plėtojimą, siekiant užtikrinti lyčių lygybę susijęti finansavimą, tačiau aš manau, kad rekomendacijose reikia sustiprinti šitą aspektą ir taip pat nurodyti lygybę užtikrinančius kriterijus, ypač paminant lyčių lygybę užtikrinantį veiksmų planą. Kalbant apie klimatą ir aplinką, reikėtų pasakyti, jungtinių tautų biuras Bruselėje mano, kad reikia konkrečiai tikslingai investuoti siekiant aplikosauginių tikslų ir taip pat į klimat prisitaikymo prie klimato pokyčių ir į švelninimo e, priemonės. Todėl reikėtų pirmiausia, kalbant apie migraciją, atsižvelgti į um, globalią programą migracijai, globalią programą pabėgėlių klausimams spręsti. Et euh, finalement, Madame Alvafin. EBPO atstovė Dulman. Ačiū. Buvo klausima apie ABPO e rekomendacijas, kurias mes priėmė 2012 metais ir pastaruoju metu. EBPO požiūris būtų štai koks. Mes manome, kad visos EBPO valstybės donorės turėtų diskutuoti, tartis tarpusavyje prieš uh, spalio 21 dieną pateikiant bendrą peržiūros ataskaitą. McCavan ir kiti kalbėjo apie tai, kad labai svarbu paminėti vidaus priemonės užtikrinančias politikos nuoseklumą ir suderinumą tai teorija labai paprastas dalykas, labai sunkiai įgyvenimas praktikoje. Labai svarbu, kad institucijų lygmenių, kad politikos koordinatoriai, užsienio reikalų ministrai tai darytų ir kad nacionalinių lygmenių ir ministrų lygmenių ir kitų struktūrų lygmenių užtikrinti tinkamą sinergiją prieš pradedant politinių sprendimų procesus. Taigi labai svarbu, kad šitos politikos nuostatos atsispindėtų konkrečioje politikoje, praktiniuose veiksmuose. Dėkoju. Um, many... Ačiū už palankius komentarus. Žinoma, kartojosi klausimai lyčių lygybė, daugiau tvaraus vystimosi tikslų, žmogiškųjų išteklių stiprinimas, didesnė sanglauda. Vienas parlamentaras kalbėjo, kad reikėtų labiau susijęti mūsų tikslus su tvaraus vystimosi tikslais ir žinoma, reikėtų numatyti atskaitomybę taikant e, daugiau lankstumo. Kai mes kalbėjome apie geografinę ir teminę pakraipą, manau, kad tie du aspektai turi būti siejami tarpusavėje. Mes manome, kad geografinis požiūris turėtų įsivyrauti labiau. Kartais tas um, teminis požiūris nusimamas į šalį, kadangi siūloma daugiau lankstumo. Tačiau mes manome, kad tas lankstumas turime užtikrinti, kad tas teminis ramstis būtų tinkamai naudojimas. Tačiau aš nelabai įsivaizduoti, kaip tų tikslų pasieksime, turint omenyje nepakankamą finansavimą. Kitas dalykas kaip mes įsivaizduojame e, kovą su skurdu, e, skurdo eliminavimu, tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo kontekste, kadangi mes turime galvoti apie tvarų vystimąsi, turime kovoti su skurdu, Manome, kad tvaraus vystimosi tikslai galėtų padėti išspręsti šitas problemas. Kitas dalykas, sakoma, kad mes nebeinvestuojame į vystimąsi. Bet reikėtų pripažinti, kad netiesa, jeigu kad mes jau daug metų neskiriame finansavimo nevyriausybinės organizacijoms. Aš manau, kad visi puikiai supranta, kad nevyriausybinės organizacijos pilietinė visuomenė yra svarbiausi subjektai siekiant demokratinės, pluralistinės visuomenės. Taigi, manyčiau, kad šitą elementą, šitą aspektą reikia stiprinti be jokių išlygų. Apie FSD buvo kalbėta, kolegos, kolegos iš komisijos kalbėjo apie tai. FSD reglamentas buvo paminėtas ir pasakyta, kad yra siūloma susijęti įvairias lėšas tarpusavyje. Ir mes norėjome, kad 92 procentų susijimas galbūt yra per didelis tikslas, galima būtų jį mažinti, mažinti šitą procentą, apie tai galbūt pakalbėsime vėliau. Tačiau saugumo aspektą reikėtų vertinti visuomenės saugumo supratimo e, prizmę. ES valstybės narės įsipareigojo įgyveninti tvaraus vystimosi tikslus, jos sukonkretino, pavyzdžiui, tokie tikslai yra numatyti Austrijos teisės aktuose, tačiau kita vertus priežastis, kodėl mes nepasiekėme tvaraus vystimosi tikslų, yra ta, kad jie nėra įteisinti nacionaliniuose įstatymuose. Todėl ES galėtų būti lyderio kovodama, pavyzdžiui, su klimato kaita ir tiesiog pati siekdama 30 procentų tikslo įgyvendimo kuo greičiau. Frank. Frankas Engelis apibendrint diskusiją, bet mes puikiai suprantame, kad niekas nėra tobulas ir todėl Deja, negalėjau visų diskusijų metu būti e, salėje nekartą sudalyvavęs rinkimų stebėjimo misijos Afrikos kontinente. Ne visose buvo lengva dalyvauti. Taigi, apibendrinamas diskusiją, norėčiau atkreipti dėmesį į kelis aspektus. Taip, per daug apie migraciją nekalbėsiu, nes esu įsitikinęs, kad ateityje ES turės daug daugiau dėmesio skirti pasauliniam, pasaulinės migracijos reiškiniui. Ir <clears throat> iki metų pabaigos galbūt bus parengtas naujas pasaulinis susitarimas dėl migracijos. Tačiau negalime elgtis kaip iki šiol pasitelkdami sektorinius politinius sprendimus, apsimesdami, kad migracija nieko bendro neturi su kitais e, politikos sektoriais. Arba atvirkščiai, kalbant apie bendrąjį siūlomos priemonės pobūdį, Turėtume galbūt e, nuleisti žemės tam tikras mantras, kurias nuolat kartojame. Nesugebėsime mes paprasčiausiai vienu rankos mostu panaikinti skurdo e, šalyje, kurioje neveikia valdžios struktūros, šalyje, kur negali kontroliuoti savo teritorijos. kurioje tam tikra dalis gyventojų nuolat dalyvauja kariniuose konfliktuose, todėl pirmiausia mums turėtų rūpėti valdžios struktūrų kūrimas. Tarkime, Nigeris, jau nekalbant apie Centrinės Afrikos Respubliką, kurią nuolat cituoju, Nigerija 94 procentai e, finansinių sandorių nėra kontroliuojami banko struktūrų. Tai reiškia, kad 94 procentai finansinių sandorių nėra kontroliuojami valstybės, todėl nuo tų finansinių sandorių jokia dalis nepatenka į tos valstybės biudžetą ir ji negali kovoti su skurdu. <clears throat> Turminėjo, kad gyventojų skaičius ten didėja 4 procentais e, vos ne per metus. Taigi mes galime ir privalome pasitelkti visą priepinti požiūrį, siekiant išspręsti šias problemas. Žinoma, reikia priimti tinkamus vystimas politikos sprendimus dėl geografinio požiūrio. Manau, kad mes nekartą patvirtinome pustuzinį kartų įvairias e, e, strategijas, e, kurios yra skirtos Afrikai, suderinamės su Afrikos šalimis, su, su Afrikos sąjunga. Dabar panašu, kad tas politinių sprendimų susiskaidimas neapriepia Afrikos kaip atskiro ligmens. E, nes e, šiuo metu mes taikome kai kurioms Afrikos valstybėms kaiminystės politikos priemonę, kitoms kitas priemonės vystimosi pagalbos, tačiau pasigendame bendro požiūrio į visą Afriką. Taip pat reikia kelti klausimą dėl AKR bendradarbia, e, dėl bendrabiavimo su AKR valstybėmis ateities. Niekas nenori visiškai atsisakyti AKR ligmens. Tačiau jeigu mes norime uh, apriepti e, Afriką atskirai, tai tikrai būtų sunku priskirti e, Karibus e, Amerikai, o Ramųjį vandenyną, Ramųjį vandenyno regioną Azijai. Ir mes rau turėtume tęsti investicijas į visus tris regionus, kurie priklauso trims kontinentams. Taigi Atitinkamas nuostatas taip pat turėtume įtraukti į savo pranešimą. Tiek norėjau pasakyti ir tik 24 sekundėmis kalbėjau ilgiau nei numatyti. We're going to. Can, can, yeah, can, can we thank our guest speakers who came for this first panel for coming this morning? Thank you very much for coming. Dėkoju kviestiniams kalbėtojams, taip pat pranešėjams ir bendra pranešėjams. O dabar pereisime prie antros diskusijos dalies. Truputį vėluojam. Turim baigti 11.30 savo diskusijas.

on, on va peut-être commencer, nous sommes déjà um, en retard. Taigi, kadangi jau smarkiai atsiliekame nuo tvarkaraščio, pradėkime antrąją diskusijų dalį, nes e, atsiliekame jau 20 minučių. Taigi, e, antroje dalyje kalbėsime apie tarpusio santykį tarp naujai siūlomas priemonės Atsiprašau, ar galime jau pradėti? E, euh, ar parlamentas sekretariato darbuotojai galėtų savo asmens pokalbius nutraukti? Ačiū. Taigi antroje dalyje kalbėsime apie tarpusavio santykį tarp naujusios priemonės ir ES gebėjimo būti daryti įtaką pasaulinių lygmenių, didesnį įtaką. Turbūt pastebėjote, kad mes truputėlį pakeitėme tos naujosios priemonės pavadinimą. Taigi e, dabar vartojamas sutrumpinimas NDICI, pirmiausia kalbant apie <clears throat> kaiminystės politiką, o mes daugiausiai kalbame pirmia, pirmoje vietoje dabar e, minime vystimosi politiką, taip suteikdami šiai, e, sryč, ta, šiai politikos ryčiai tam tikrą pirminybę. Pastebėjau, kad niekas į tai nesureagavo, tačiau galbūt tokiu būdu mes E, galėsime labiau pabrėžti kaiminystės e, ir vystimos politikos tarpusio santykio e, svarbą, tačiau vis tik tai parlamento pozicija buvo praškai ignoruojama šio klausimo. Nes mes nekartą esame balsavę parlamente už tai, kad kaiminystės politika būtų atskira politikos sriptimi, tačiau mūsų pozicija niekas neatsižvelgia ir mes atitinkamai e, turėsime reaguoti, nes diskusijos dar nesibaigė ir parlamentas tikrai nesitaikstis su, su e, tokia priemonė, kokia mums buvo pristatyta ir pasiūlyta. Kadangi smarkiai vėluojame, tai iš karto siūlysiu sutrumpinti kalbėjimo laiką ir mūsų du pranešėjai dabar galės pasisakyti kiekvienas po penkias minutes, o šešėliniai pranešėjai ir kiti parlamento nariai po to galės kalbėti iki 11.30, nes 11.30 balsuosime dėl Sakarovo premijos skirimo, negalime nukelti balsavimą. Pirmasis mūsų svečias yra Aleksai Jones Jis yra vyriausiasis mokslinis bendradarbis vystimosi politikos administravimo centre Europos dirbantis. Antroji mūsų pranešė Sonė Rainės Divdivonydės yra Europos kontaktinio biuro taikai užtikrinti darbuotoja. Taigi, Aleksai Džons, jums penkias minutės. Ačiū, pamėginsiu sutilpti į penkias minutės. Pirmiausiai apie mūsų e, centrą vystimos pagalbos administravimo. Mes esame įsikūrę Maastrichtė centrinė būsnė, turime savo biurą Briuselėje, ACDPM e, e, pagrindinė funkcija yra konsultuoti apie ES ir Afrikos tarpusio santykius, vystimus politikos, prekybos, saugumo, migracijos ir daugelį kitų sričių. Aš dalyvauju atsakingas už Europos išorės reikalų programas ir mes vertiname komisijos teikiamus pasiūlymus, taip pat dalyvaujame vidurio laikotarpės peržiūrose e, susijusiuose su išorės politikos priemonėmis. Ačiū už galimybę pasidalinti savo požiūriu ir vertinimu dėl e, e, NDC priemonės, pasidalinti mintimis apie tai, kaip ši priemonė pasitarnaus siekiant sustiprinti ES įtaką pasaulio mastu. Turiu pasakyti, kad ES įtakos sustiprinimas pasaulio mastu dabartimis aplinkybėmis tikrai yra pakankamai platus užmojis ir to nebus galima pasiekti, pastelkus tik tai vieną priemonę, galbūt ta priemonė gali būti ir tapti svarbiu aspektu, tačiau vien tik tai tokiamis priemonėmis mes įtakos nepadidinsime. Geriau nei kas nors kitas žinote, E, kokiame kontekste šiuo metu, tiek kalbant apie globalią politiką, tiek apie vidaus politiką, ES turi veikti. Ir e, pasaulinė aplinka nuolat keičiasi, susidurime su e, naujais iššūkiais, naujais procesais atsiveria taip pat ir naujos galimybės, tačiau ES buvo sunku pakankamai laiku sureaguoti, pasinaudoti atsiveriančiamis galimybėmis, taip pat ir darbo tvarkė iki 2030 metų yra labai e, svarbi, e, kalbant apie beatsiveriančias galimybės, tačiau ES tik nesugeba pasinaudoti aplinkybėmis. Kalbant apie kaiminius tarpusio santykius, ES dalyvavo sprendžiant įvairias krizės, tačiau taip pat ir e, Vidaus politikoje kilo nemažai abejonių dėl ES egzistavimo, turminėje Brexitą, būsimus Europos parlamento rinkimus, kai kurių valstybių narių pozicijas ir e, taip pat e, būsimas darybos dėl daugiametės finansinės programos. Norėjau todėl atkreipti dėmesį pabrėžti du klausimus, kaip e, būtų galima stiprinti pasaulio mastu ES įtaką, veiksmingą įtaką Ir čia reikėtų kelti du klausimus. Pirmiausiai, kaip sustiprinti ES <clears throat> galės e, sudarinėjant tarptautinius alijansus, pasaulinio masto alijansus, siekiant atremti pasaulinius iššūkius, kurie kelia grėsmių es ir visam pasauliui. Ir ne, taip pat e, stiprinti ES vertybės ir kartu apsaugoti ES interesus, pasitelkus savo išorės veiksmų e, politiką. Manau, kad teikiamas e, siūloma priemonė e, NDC yra vertintina teigiamai įvairiais aspektais, nes šio pasiūlymu ES teikia drąsius pasiūlymus, kalbant tiek apie finansinius išteklius, tiek apie kitus veiksmus, ypatingai kalbant apie šeštąjį skirsnį kurio pavadinimas jau nėra susijęs su ES įtaka tarptautiniu arba pasauliniu mastu, kas yra truputėlį keista, dabar skirtas šis skirsnis e, išorės politikos veiksmams, e, čia pagrindinis jos siekis yra supaprastinti e, finansinę sistemą jos apriepti išskiriant e, tris skirtingas išorės veiksmų sritis, vystymą bendravimo, pasaulinius veiksmus ir es interesus. E, ir ši nauja priemonė turėtų visas tris sritis apriepti. Nemažai klausimų kyla šiame kontekste, tačiau aš praleisiu daugiausiai atkreipiamas dėmesį į du svarbiausius aspektus, kurie bus labai svarbus busimuose Darybose pirmiausia daug kalbėjome ankstesnėje diskusijų dalyje apie lankstumą. Taip, lankstumo reikia, tačiau jis nėra savaiminis tikslas, nėra panacėja nuo visų lygų. Mes privalome apsvarstyti taip pat ir su lankstumu susijusias grėsmės ir e, tam tikrus trūkumus būsimas nuolaidas, nes skirtingos institucijos lankstumą supranta skirtingai ir jo pasitelkimo būdus, priemonės su juo susijęmus išteklius, aplinkybės, pasitelkiamus partnerius, lygmenis, perspektyvas taip pat suvokia skirtingai. Čia svarbu pabrėžti, kad lankstumas turėtų būti kažkokiais būdais įtraukiamas į reglamento nuostatas, kartu užtikrinant ir galimybę taikyti lankstumo e, programų <clears throat> sudarimo ir įgyvendinimo e, etape. Labai svarbu, kad lankstumas būtų įtrauktas į visus procesus ir labai svarbu užtikrinti, kad e, lankstumas nebūtų taikomas kitų aspektų sąskaita, tai yra kontrolės iš ankstinės e, kontrolės arba vėlesnės kontrolės ir priežiūros sąskaitas ir užtikrinti pusiausvyrą tarp atskaitomybės, lankstumo ir prognozuojamumo. Dar vienas pastebėjimas ir tą mintimį jau baigsiu ir būtinybė pabrėžti, kad išorės veiksmai turi būti strategiškai e, valdomi, e, siekiant strategiškai suderinti ES išorės e, politikos veiksmus. Taigi strateginis valdymas šio, šios priemonės yra labai svarbus, jį galima užtikrinti e, įvairiais būdais. Mums kyla tam tikrų abejonių dėl e, siūlomų saugiklių ir kitų saugos priemonių privalumų ir trūkumų. Mes daugiausiai iššūkių matome strateginio planavimo ir įgyvendinimo lygmenyje. Dar vienas klausimas, kurį mes keliame, yra e, susijęs su to, kad galbūt dabar egzistuoja tam tikra globalios politikos e, <clears throat> tvirta sąranga. E, strateginės politikos sistema jau yra parengta, greitų laikų pradės turės būti pradėtai gyveninti, tačiau mes pasigendame tam tikros tarpinės grandies, siekiant užtikrinti saveikumą tarp atskirų šios priemonės ramšių ir užsienio politikos. Šią savo mintimį ir baigšiu pasakymą ir esu pasirengęs atsakyti klausimą. E, 8 minutės ir 30 sekundžių kalbėjote. Sonja Rains, gyvanydės, prašau jūsų iš tiesų kalbėti ne ilgiau nei 5 minutės. Komiteto nariai, dėkoju už suteiktą žodį pasisakyti. Eplo vienyje 16 valstybių nevyriausybinės organizacijas. Aš tenksiuosi savo uh, pristatymą pateikti kuo greičiau. Taigi pagrindinis klausimas, kuris kyla šiandien, kokia pasaulinė žaidėja nori būti Europos Sąjunga. E, mes gauname finansavimą iš Europos komisijos ir e, dirbame taikos kūrimo palaikymo srityje. Mes aiškiai matom, kad Europa nori vaidinti vaidmenį taikos palaikymo srityje, saugumo srityje, bet kyla naujų iššūkių. Europos Sąjunga turi tapti pasaulinė žaidėja, tačiau kyla klausimas, kaipgi to pasiekti. Kasgi sudaro uh, tą europinę dvasę, kuria ji buvo įkurta. Politikai bando išsiaiškinti, kaip ES galėtų tapti patrauklesnė piliečiams, kaip užtikrinti saugumą. Kalbant apie ES piliečių nesaugumą, labai svarbu užtikrinti piliečių dalyvavimą taikos palaikymo programuose labai svarbu, kad vykdomos priemonės atneštų naudą, politiniai lyderiai turi drąsiau spręsti pasaulinius konfliktus. Europos Sąjunga E, gali palaikyti taiką pagal 2016 m. strategiją ir Lisabono susitarimą, pasaulinė strategija įgyvendinama, mes tačiau pažanga daroma tik tai karinio bendradarbiavimo srityje, taigi turim užduoti klausimo, kaip pasiekti ir kitų tikslų. E, kalbam apie tai, kad e, reikėtų didinti CBSD išteklius, apie tai kalbėta pirmoji diskusijos dalyje. E, taip pat reikia nepamiršti geografinio bendradarbiavimo. Gilė šnekėti. Ir e, be to CBSD įtrauktas į naują biudžeto priemonę. E, ta priemonė vadinama taikos palaikomo priemonė. Labai svarbu pasižiūrėti, tos, koks realus tos priemonės vaidmuo. Labai svarbu, e, nors kai kurios priemonės atrodo politiškai patrauklios, tačiau dažnai nuvilia e, piliečius. Į šią sritį investuojama milijardai eurų, tačiau galutinių tikslų nepasiekiama. E, peržiūrint daugiamatę finansavimo programą, reikia užtikrinti, kad ES būtų veiksmingesnis veikėjas taikos palaikymo srityje, kovodamas su krizėmis. Ir taip pat reikia e, skirti daugiau dėmesio ilgalaikiam saugumui. Mes praėjusį kartą jau kalbėjom apie stabilumą, apie taikos palaikymą ir atrodė, kad šitie elementai yra teisingai įgyvendinami. Pagal trečią straipsnį, kuriame kalbam apie e, staigius veiksmus, taikos palaikymą, e, geografinės vietovės ir taip toliau. E, e tai ekspertai veikiantis Bruselėje dirba šiuose sritise. Kas dėl NDICI pasiūlymo mums patinka, kad daugiau lėšų skiriama išorės veiksmams. Ypač patinka tai, kad daroma nuoroda į, į taikos palaikymo e, veiksmus. tačiau mažai dėmesio skiriama konfliktų prevencijai. Į tą reikėtų atkreipi dėmesį. E, jau buvo kalbėta apie lyčių lygybę pirmoje diskusijoje dalyje, tačiau e, ta lyčių lygybė minima tik vieną kartą, reikia parengti konkrečius veiksmus, kad ta, e, ta programa būtų įgyvendindama. Taip pat e, E, konfliktų malšinimas. Apie tai daug kalbama, konfliktų prevencija, e, ji neįtraukta į reglamentą, nei į reglamentą, nei į pasiūlymo priedus, o kas dėl dabartinių veiksmų, kurie e, vykdomi, tai labai svarbu užtikrinti, kad ES būtų taikos palaikymo institucija. Apie tai turime pakeitimų, juos pateiksiu. Kokio saugumo siekiame, kaip jo sieksime. Uh, tą reikia atsakyti ir e, reikia užtikrinti, kad e, pirma būtų parengta politika, o tuomet jai būtų skiriamas finansavimas. Tikiuosi ir toliau su jumis glaudžiai bendradarbiauti. Ačiū. O dabar išklausysime šešėlinių pranešėjų. Socialdemokratai nepaskyrė šešėlių panešėjo. Pone Šakė buvo čia, bet išėjo. Taigi žaliųjų vardu kas norėtų pasisakyti? Kalbėsiu trumpai. Norėčiau grįžti prie šito klausimo, kurį pateikiau pirmoje diskusijos dalyje. Dėl to, kaip šita priemonė gali padėti užtikrinti saugumą ir stabilumą. Rendivanidis sakė, kad CBSD 9 straipsnis ir gebėjimų kūrimas siekiant greitai reaguoti yra nuostata, kuri yra daug išsamesnė negu kitos. Norėčiau paklausti, ar būtent šitam aspektui jūs norite skirti ypatingą vaidmenį ir ar nėra numatyto kokio nors ribų, kiek tų lankstumo lėšų gali būti numatyta saugumui ir gynybai. Kitas dalykas juk yra žmogaus saugumas. Manyčiau, kad kalbant apie tvaraus vystimosi tikslus, reikėtų turėti ir tai omenyje. Kaip žmogaus saugumą reikėtų susijęti su šiuo, su platesne saugumo savoka. Sabina Liuzink. Ačiū. Aš pritariu pranešėjams ir kolegiai Hautelai. Ir norėčiau pakartoti, kokiu globalių veikėjų norėtų tapti ES, kas yra teisinga siekiant taikos ir stabilumo ir siekiant, kad ES būtų taikos aktyvistė ir kad jos veikla būtų visapusiškai pripažįstama. Ar reikėtų tiesiog pereiti prie karinių investicijų, tačiau manyčiau, kad to mes nepasieksime. Taikos priemonėje taip pat nematau civilinio saugumo stiprinimo elementų. 20 civilinių saugumo užtikrinimų priemonių buvo atsisakyta ir todėl nėra tokių paramos priemonių ankstesniems vaikams, kareiviams, moteriams, jų reintegracijai. Visos tos priemonės buvo išbrauktos, jų buvo atsisakyta. Todėl, kolegos, mes turime pagalvoti labai gerai, kaip šitą perskirstimą e, e, sustabdyti ir kad daugiau lėšų būtų skiriama civilinėms reikmėms. Ačiū. FDD vardu Fabio Castaldo turėtų kalbėti, bet nežinau, ar jisai yra salėje, galbūt yra kas nors kitas, kas prašo žodžio Linda McKevin, socialistų frakcijos vardu. Norėčiau Džiaus pateikti klausimą. Jūs, aš manau, kad jūs pasakėte, kad susijimas ir saugikliai yra, yra susiję su lankstumu, kadangi yra labai daug tikslų, potikslių, kalbant apie kiekvieną atskirą valstybę partnerę. Todėl manyčiau, kad visada reikia turėti tam tikrų saugiklių, ypač kai finansuojant mes turime atsižvelgti įvairiausius aspektus, tai yra kova su skurdu, lyčių lygybė. Tačiau kaip jūs konkrečiai suformuluosite, kaip įgyvenysite tos tikslus? Kolega iš Lenkijos, atrodo, pavaduos Korvin Mikė. E, tak, ja chciałem się dowiedzieć. E, Ačiū pirmininkė. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip e, užtikrinti konfliktų prevenciją naudojant finansinės lėšas? Tai yra lėšų švaistimas. Tos lėšos tiesiog yra pasisavinamas korup... korupcinių vyriausybių ir dinksta tiesiog. Kaip jūs uh, stiprinsite lyčių lygybės užtikrinimo ideologiją. Ne visos valstybės sutinka su tuo. Lyčių lygybės užtikrinimas vyrų ir moterų lygybė. Ar mes čia kalbame apie lygias vyrų ir moterų teisės, ar mes apskritai kalbame apie piliečių vienodas teisės prieš įstatymą. Šita teisė parlamente yra pažeidžiama. Mes kalbame tik tai apie moterų teises, moterų ypatingas teises, todėl mes patys neužtikriname lyčių lygybės ir turėtume patys pradėti nuo savęs, kad suvoktume, kas yra lygios teisės apskritai. Si, si j'ai bien compris, vous avez un problème avec le Parlement, pas avec euh, l'Union européenne comme. Iš tikrųjų, labai svarbus aspektas yra, kaip ES įsitvirtinti kaip globaliam veikėjui. Jeigu, jeigu niekas nebeprašo žodžio, tada vėl suteiksiu žodį Felix Fernandes. Šau, šau trim minutėms. Buvo pateikta keletas klausimų, iš karto negalėjau į juos atsakyti. Atsiprašau dėl to. Hilde Hardemant, aš esu Europos komisijos uh, užsienio paslaugų tarnybos atstova, atstovė. Kai kalbame apie užsienio politiką, reikėtų pasakyti, Mogherini sakė, kad iš tikrųjų taika ir stabilumas turi atnešti naudą abiem šalims. Ir šioje srityje reikia vadovautis abipusiškumo, abipusės naudos principų. Taigi tai yra labai svarbi nuostata ir šiandien. Taikos priemonė turi užtikrinti stabilumą ir taiką valstybėse partnerėse. Ir todėl labai svarbu E, palaikyti tikslus, kurie gali už, užtikrinti konfliktų prevenciją. Šie, šios priemonės leidžia ES ir toliau išlikti lyderę pasaulio mastu, veikti įgyvendinant konkrečius tikslus. Ir šitie tikslai yra labai aiškiai suformuluojami, taip pat numatant ir labai griež, greitas greito reagavimo priemonės, kurios yra suformuluotos atitinkame ramstyje. Todėl mes ir toliau naudojame tas priemonės, kurios pasiteisino. Dėl ICSP Iš tikrųjų, kolegos kalbėjo, kad šitos priemonės lankstumą reikia ir toliau išsaugoti ir kad tos priemonės būtų, galėtų būti taikomos griežto reagavimo užtikrinimo reikmėms, saugumo užtikrinimo reikmėms ir siekiant įveikti naujas rizikas ir grėsmės. Iš tikrųjų, šitos priemonės, kurios turi užtikrinti taiką ir saugumą, bus perkeltos į. Economy. We have limited ourselves to taking over verbatim. Į NDICI. Detailed... Iš tikrųjų, ten tikrai suformuluoti labai konkrečiai, išsamei, jie yra įtraukti į dabartinį reglamentą, galbūt ir ne taip tiksliai, tačiau tai nekeičia esmės. Iš tikrųjų, mes galime parlamentams tus trumpus patikinti, kad esame pasirengę į, įtraukti tuos tikslus ir labai e, e, tiksliai. Kitas dalykas - veiksmai užtikrinantys stabilumą ir taiką. Šiandien biudžetas e, bendrai užsienio politikai yra toks, koks yra ir jisai yra atitinkamai įgyvendinamas neatsižvelgiant į NDIC. Ir šitos lėšos yra uh, E, nukreipiamos, pavyzdžiui, įgyveninant e, e, Ateną priemonės, uždavinius ir taip toliau. Taigi NDIC, TI ir kitos papildomos priemonės padės sustiprinti tą finansavimą, kuris ir dabar jau yra taikomas ir taip pat užtikrins daugia šališkumą šiuose procesuose. kaiminysės politikos direktorato atstovė. Norėčiau papildydama kolegę pakalbėti apie finansavimo priemonę kaiminysės politikai įgyvendinti ir stiprinti. Šios priemonės bendrą tikslą turint omenyje reikėtų paminėti du iššūkius. Visų pirma, tai yra globalūs iššūkiai, globalūs veiksmai ir antra, mes turime įgyveninti tikslingą individualiai šaliai skirtą politiką. Todėl mes naudojame du papildomus instrumentumus. Tai yra lankstumo priemonė ir taip pat atsižvelgti į atskiros politikos specifiką. Todėl tai, kas yra siūloma kaiminysės politikos kontekste, apima tris svarbiausius elementus. Pirma, mes išsaugome kaiminysės politikos specifiką ir tai politikai numatome atitinkamą finansavimą pagal finansavimo priemonę, tačiau tai nereiškia, kad mes, kad mes visur taikome vieną ir tą pačią politiką. Tiesiog mes laikomės diferencijuoto požiūrio, tai yra vienas iš esminių kaimynystės politikos aspektų ir mes, žinoma, su konkrečia valstybė bendradarbiavome partnerystę sutarčių pagrindų, prioritetų pagrindų ir politikos principai nesikeičia, tačiau keičia būdai, kurie leidžia tikslingai finansavimą skirti pagal bendrus politikos pagrindus. Iš tikrųjų yra įvairiausių skėtinių programų, jos išlieka, tačiau yra numatomi papildomi kriterijai, pavyzdžiui, migrantų mobilumui skatinti numatytos lėšos, taip pat valdysenai stiprinti, reformams įgyveninti yra numatyti papildomi mm, šaltiniai, o tai yra labai svarbus šio globalaus instrumento aspektai. Kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą, reikėtų pasakyti, kad ir toliau labai svarbu veikti tais pačiais principais. Dabartinis instrumentas arba priemonė tiesiog nereiškia, kad mes pralaimėsime, neteksime lėšų. Priešingai, mes ko gero laimėsime. Mes tiesiog užsitikrinsime subendrintas lėšas ir, žinoma, tai reis pagerinti dabartinę situaciją. Žinoma, mes užsitikrinsime daugiau lankstumo ir užtiksime e, prieigą prie lengvesnio finansavimo, jeigu iškiltų tam tikros papildomos grėsmės. Turiu omenyje, pavyzdžiui, Siriją, Libiją, Ukrainą. Ir norėčiau pasakyti, kad šita konstrukcija arba šita sandra leidžia specifiškai reaguoti kaiminės politikos kontekste ir atsižvelgti į staigiai atsirandančius iššūkius. Tas lankstumas iš tikrųjų padeda to pasiekti, tačiau žinoma labai svarbu tinkamai valdyti šitas lėšas ir bendradarbiauti greitai, veiksmingai su parlamentu ir žinoma įsigilinti į jūsų samprotavimus, atsakyti į jūsų klausimus dėl to, kaip šitas lankstumas yra užtikrinamas ir kaip laikomasi sutartyse numatyto tarp institucinio bendradarbiavimo principo. Taigi dabar mes įgauname daugiau lankstumo kaiminysės politikos srityje ir, žinoma, nieko neprarandame. Trim minutėm. Išorės veiksmų tarnybos atstovas. Here, um, well, will... Ačiū, pirmininkė. Miriam Ferran pastabos pritarčiau, ypač kalbant apie žmonių teises. E, pirmininkas e, minėjo, kad parlamento pozicija nebuvo išklausyta, tačiau mes manom, kad kaiminystės politika, žmogaus teisės tai yra tie tikslai, kurių mes sieksime įgyvendindami tą modalumo politiką. Ir tas rytis galime netgi sustiprinti. E, Ankstesnėje diskusijoje buvo kalbama apie tai, kad kelios rytis persidengia ir dėl to naujoje struktūroje gali per mažai dėmesio būti skirta žmogaus teisėms, bet iš tiesų taip nėra. Šie elementai išlieka, modalumas išlieka, juos galima pasižiūrėti iš naujo. Ir ankstesniai diskusijoje, šitoj diskusijoje kal, buvo išsakytos dvi skirtingos pastabos. Kalbama apie tai, kad priemonė siekiama dviejų skirtingų tikslų. E, buvo kalbama, kad e, saugumo sryčiai skiriama per daug dėmesio. Valstybėms narėms pateikėm uh, informaciją apie tai, kokie aspektai buvo įtraukti į dabartinius reglamentus, bet neatsispindi NDICI priemonėje, bet iš tiesų tos rytis įtrauktos į priedus. E, nereikia e, kažkaip e, pernelyg išplėsti priemonės, Nereikia labai specifiškai kažkokiu elementu aprašyti, užtenka juos paminėti. Taip pat e, norėčiau pakalbėti apie tai, ką ECDPM minėjo kaip išplėstinę taikymo sritį ir apie tuos o, ES tikslus pasaulinėme kontekste. ES siekia globalių tikslų ir vidinių tikslų ir tie tikslai neturėtų vieni kitiem prieštarauti. Mes turime užtikrinti tų tikslų sinergiją. Pasaulis yra susijęs, susijęs, e, ypač kalbant, pavyzdžiui, apie konfliktų valdymą, apie populacijos augimą, žmonių perkelimą, nestabilumą ir taip toliau. E, E, taigi ir mūsų, ir partnerių valstybių interesai yra tie patys. Darnaus vystimosi tikslų įgyvendinimo platforma ir yra ta vieta, kur galime siekti bendrų tikslų ir e, e, kalbėti apie tokias problemas kaip migracija, taikos užtikrinimas, nestabilumas ir taip toliau. Taigi turime atvirai kalbėti su savo partneriais. Dėl e, programavimo paskutinė pastaba buvo kalbėta, kad tos e, programavimo aspekto trūksta. Tačiau reikėtų konsultuoti su e, partnerėmis šalimis, su parlamentu ir nuspręsti, kaipgi galėsime teikti ilgalaikę paramą uh, regionams, kuriems e, tos pagalbos reikia, juk tai ir yra programavimas. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu svečiams. Po dvi minutės prašyčiau pasisakyti, neilgiau. Ačiū, trumpai pasisakysiu, trumpai atsakysiu e, į klausimą dėl saugiklių. reglamentas ir programavimas. Reikia užtikrinti, kad ši priemonė e, pereitų nuo darnaus vystimosi tikslų prie e, nuoseklios strategijos. Taigi e, dabartinėme politikos fone reikia priimti uh, svarbius sprendimus, bet e, labai dažnai e, e, kalbam apie geografinius, regioninius prioritetus, bet pamirštam, kad mūsų tikslai yra darnaus vystimosi tikslai susiję su kitais ramščiais. norėčiau pateikti štai tokį pavyzdį. Šio, e, me, šiuo metu nėra ES strategijos dėl gairių po 30 metų ir nežinom, kaip politika bus įgyvendinama po o, 30 metų. Kas dėl saugiklių iš tiesų. E, reikia rasti pusiausvyrą tarp regla, to, kas išdėstyta reglamente. Turime skaidriai naudoti skirstytas lėšas. Tačiau e, saugikliai yra galbūt pernelyg griežti apie juos reikėtų kalbėti ne pačiame reglamente. Ir tas e, saugiklių klausimas e, neturėtų būti aptarinėjamas pačiame reglamente. Sonia Rains Divanidės. Dėl saugumo. Aš nesakiau, e, kad yra per daug e, detalių e, įtraukta į, į programą. Pilietinės visuomenės organizacijos, kurios dirba pažeistose regionuose, nesako, kad e, į tą sritį kreipiama daugiau dėmesio. Reikia kalbėti apie tai, kaip investuojama, kaip užtikrinama taika. Nežinom, kaip užtikrinti žmogaus teises. Taigi prašom parlamento imti svarbaus vaidmens, e, pasidalytis e, praeitim, praeities patirtimi. Taip pat, e, kadangi nėra kažkokių civilinių priemonių, prašyčiau parlamento atkreipti dėmesį į tai. Karinio bendradarbiavimo priemonė tokia reikalinga. Ačiū. Ačiū už tris, po tris minutės bendra pranešėjai, poni Panzeri. Prieštarimo. Mes uh pasirūpinsime tuo, kad e, atsižvelgtume savo darbę į tas strateginės išvalgas, kurios buvo išsakytos, dabar keliais savo pastebėjimais pasidalinsiu. Pirmiausiai, vien lankstumą pasitelkę problemų neišspręsime, galime pasinaudoti lankstumus siekiant padidinti veiksmingumą tačiau tam reikėtų kai kurios aspektus e, dar aiškiau apibrėžti, tačiau lankstumas gali atnešti ir neigiamų rezultatų, nes jeigu komisija pradės pernelyg e, laisvai taikyti kai kurios programavimo principus, tai gali atnešti žalos. Todėl šiame kontekste, kalbant apie šią priemonę, keturių šešėlių pranešėjų pagrindinė užduotis yra parengti tokį pranešimą Europos parlamente, kuriame būtų tinkamiausiai įvertinamas komisijos pasiūlymas dėl šios priemonės. Diskusija gali atnešti teigiamų rezultatų tik tuo atveju, jeigu mes Europos parlamentas gausime uh, daugiau įgaliojimų kontroliuoti procesus ir priimti sprendimus. Jeigu taip neatsitiks, tai mūsų sprendimas gali būti toks, koks bus. Tačiau e, spa 15 dieną mes rengiame atitinkamą e, seminarą diskusiją su Dėvė ir užsienio reikalų komiteto nariais ir pamėginsime E, tos diskusijos metu savo poziciją patvirtinti. Ačiū Jums galimybę apibendrinti diskusiją, ponė Makavan. E, kolegos, norėjau pasakyti, kad tikrai mūsų tvarkaraštis yra pakankamai e, įtemptas ir darbo tvarkė apkrautas, siekiant iki šios kadencijos pabaigos baigti spręsti šį klausimą, ypač Dėvė komitetų, jis yra labai svarbus. Baigdama noriu dar kartą padėkoti mūsų pranešėjams.